Okay. So, good morning, colleagues. Uh, welcome to our econ meeting. Labas rytas, kor, kolegos, aš pavaduosiu poną Gvaltierį šiandien ekon komiteto posėdėje. Taip pat kadangi numatytas dviejų komitetų posėdis, vėliau uh, turėtų dalyvauti daugiau kolegų. Visų pirma, darbo tvarkė. Aptarkime darbo tvarkę. Antrasis punktas - darbo atvarkės tvirtinimas. Ar galime jam pritarti? Ačiū, jeigu pritarta. Toliau trečias punktas - posėdžių protokolų tvirtinimas. Ar galime jiems pritarti? Ačiū. Pirmininko pranešimų neturiu. Penktas punktas. Liepos ir gruodžio mėnesių 2019 metų E, konkomiteto posėdžių kalendoriaus projekto tvirtinimas. Jei niekas nepaprieštaraus, e, iki šio posėdžio pabaigos šis projektas bus laikomas patvirtintu. Ar galime pritarti? Ačiū. Toliau šeštas darbo tarkės punktas ataskaita apie vykstančias tarp institucinės dėrybas. Noriu kai ką Jums papasakoti. Visų pirma, tarp valstybinis e, e, fondų paskirstimas vasario penktosios. Įvyko antrasis trišalio dialogo susitikimas dėl investicinių fondų tarp, tarp valstybinio e, plėtimo, e, plėtimo ir pavyko užbaigti šį susitikimą susitarus dėl e, alternatyvių investicinių fondų ir laikantis e, mm, tvarkaraščio terminų numatytų dėl MIPP. E, tikimės, kad tekstas e, bus dar kartą svarstomas komiteto posėdėje e, ateinančiomis savaitėmis prieš šio pranešimo tvirtinimą plenarnėme posėdėje. Antroje balandžio plenarnėje sesijoje toliau EMIR 2.1 vyko ketvirtą ketvirtasis ir penktasis trišalio dialogo susitikimai, įstatymų, kurie susitarė iš principo dėl šio e, dokumento, buvo pasiekta kompromiso dėl e, įsipareigojimų e, numatytų pagal pensijų schemas. E, ir dabar vyks techninių e, ekspertų konsultacijos, galutinis susitarimas, kaip tikimės, bus pasiektas atvenčiamis savaitėmis. Toliau, trišalis dialogas dėl pasiūlymo priimti reglamentą dėl informacijos atskleidimo susijusios su tvariamis investicijomis. Trečias trišalis dialogas įvyko Strasbūre e, vasario 12-ąją. Darybinės komandos e, aptarė kompromisinius pasiūlymus šiam tekstui dėl, praneši, dėl informacijos atskleidimo taip pat e, dėl kai kurių aspektų susijusių su investiciniais sprendimais. Kitas trišalio dialogo susitikimas numatytas vasario 27. Ir toliau investicinių firmų peržiūros trišalis e, dialogas įvykęs, e, du susitikimai vyko vasario 6 ir 12. Tarybos ir parlamento atstovai aptarė visus patikto pasiūlymų rinkinio aspektus, preliminariuose kompromisuose, preliminarius kompromisai buvo pasiekti dėl štikokių klausimų, kai kurių atlyginimo aspektų, likvidumo reikalavimo, aplinkosauginių, socialinių valdysenos rizikos veiksnių, taip pat informacijos technologijų keliamos rizikos. Tačiau reikia tolesnių diskusijų, kad būtų pasiekti kompromisai dėl svarbiausių politinių klausimų. Visų pirma, IFR aprepties ekvivalentiškumo taisyklių, e, kapitalo reikalavimų e, reikal, kapitalo reikamų, reikia, keliamų reikalavimų. Kitas šalis dialogos numatytas vasario 26. Toliau, e, garantuotosios obligacijos, e, susitikimas įvyko vasario 13. Kai kurie nauji klausimai, pavyzdžiui, dėl obligacijų išpirkimo termino suėjimo, pereinamųjų priemonių ir ekvivalentiškumo taisyklių taikomų su trečiosiomis šalimis buvo aptarti Tolesnės diskusijos e, reikalingos, kad būtų išspręsti nesutarimai. Trečias šalis dialogas e, bus surinktas ir vyks techninių ekspertų diskusijų. Toliau trilogas dėl, e, dėl pamatinių kriterijų, kuris įvyko vasario 13. Trečiasis susitikimas šią temą įvyko vasario 13 buvo kalbėta apie klimato, su klimato kaita susijusių susijusiu reikalavimų bei ES e Paryžiaus susitikimo, e, susitikimo, Paryžiaus susitarimo kontekste numatytų reikalavimų. Kitas trišalis dialogas turėtų įvykti vasario 25 ir toliau ESFS trišalis dialogas, tai pirmasis uh, susitikimas e, trišalio dialogo, kur įvykęs vasaro 14-ąją, visos dalyvavusios šalis e, pareiškė ketinimą įvykdyti visą peržiūrą per dėrybas. Buvo e, aptarti kovos su pinigų plovimu aspektai. Kitas susitikimas šią temą numatytas vasario 21 ir ten bus kalbama apie dar neišspręstus kovos su pinigų plovimu klausimus bei e, Europos bankininkistės institucijos e, veiklą reglamentuojančius straipsnius nuo 1 iki 38. Toliau. EMIR 2.2 trišalis dialogas. Buvo aptarti svarbiausi klausimai, kaip antai valdysenos ir e, priežiūros komiteto e, valdysenos ir sandaros bei balsavimo teisų klausimai. Taip pat buvo aptarti klausimai susijęs su ES e, pagrindinių sandorio šalių priežiūra, taip pat e, centrinio e, emitentinio banko dalyvavimo klausimai, bet to Pirmas, pirmasios neoficialios diskusijos įvyko, e, buvo aptartas ESCB statuto 22 straipsnis ir įvyko pirmasis neformalus aptarimas. Ir dabar grįžtame prie mūsų pagrindinės darbo tvarkės. Ne, dar turiu Jums pranešti apie tarp institucinės dėrybas, kurios šiuo metu vyksta, tai ką tik ir tai ir pristačiau. Ir dabar septintasis darbo tvarkės e, punktas - deleguotos teisės ir įgyvendinimo priemonių e, peržiūra MIPP. Pasiūlymas tai 42 e, susitikimas, kuriame kalbame apie deleguotos teisės ir aktus ir gyvenimo priemonės. Kaip žinote, kiekviena E, kartą, kai vyksta tokie svarstymai, konkomitetas ypač akcentuoja, kaip svarbu jam e, veiksmingai pasinaudoti savo priežiūros galiomis ir e, mes, mūsų komitetui ypač aktualūs šie sudėtingi ir specifiniai teisės aktai. Manome, kad tokios viešosios diskusijos yra labai svarbus e, momentas parlamentui gyvendinti veiksmingai peržiūros galės. Šiandien Kalbėsime apie įgyvendinimo priemonės pagal MIPP teisės aktą. Kai, kurios, te, e, kai kurie klausimai buvo jau apsvarstyti, pavyzdžiui, e, investicinių fondų tarp valstybinio paskirstimo skatinimas. Bet to noriu paminėti, kad ben, bendros Europos priežiūros institucijos pradėjo konsultacijas dėl e, tikslinių pakeitimų MIPP deleguotam teisės aktui bei pagrindinės informacijos dokumentui ir galutinėse rekomendacijose patvirtinusios vasario mėnesį Europos priežiūros institucijos priejo išvados, kad konsultacijos turi būti pratestos ir todėl paskelbė m, mm, pareiškimą dėl e, priežiūros klausimų. Norėčiau pasisveikinti su ponu Gabrielo Bernardini, EOPA pirmininku, kuris yra ir Europos priežiūros institucijų bendrojo komiteto pirmininkas ir taip pat noriu pasisveikinti su ponu Gentneriu, kuris yra čia kaip komisijos atstovas ir yra e, turto valdymo skyriaus vadovas FISMA direktorate. Kolegos, noriu visų pirma suteikti žodį pornui Bernardino EOPOS vardu pasisakyti ir paskui kiti kolegos ir tada prasi, bus diskusijos, kuriuose galės pasisakyti komiteto nariai. Prašau, ponė Bernardino. Uh, dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju Jums už galimybę da, dalyvauti šiame renginėje, dėkuoju taip pat Europos parlamento nariams. Kaip Jūs jau minėjote, da, de... Aš atstovauju čia da, bendrajam komitetui, da, kuris turėtų apžiūrėti Europos priežiūros institucijos veiklą ir aš papasakosiu Jums apie tai, kaip mes dirbame, tvirtinami deleguotosius aktus, atsiprašau, įgyvendinami deleguotosius aktus dėl MIP ir DIP. Uh, Ir pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad mes manome, kad labai svarbu užtikrinti, kad investiciniai projektai būtų, produktai būtų kuo skaidresni, kad juos galima būtų lengvai palyginti. Todėl labai svarbus darosi pagrindinės informacinis dokumentas, kuris prie jų yra pridedamas. Ir mes pritarėme tam, kad jam taikomos taisyklės būtų tinkamai visur įgyvendinamos. Nesuprantame, kad jei valstybės narėse bus taikomas skirtingas požiūris į šį informacinį pranešimą, tai tikrai bus nenaudinga. Ir tai nepadės vartotojams piliečiams e, apsispręsti, ypač kai jie galvos apie tarp valstybinę priekybą. Bet to mums reikia aiškių investicinių taisyklių, tam, kad visos tos taisyklės būtų tinkamai taikomos visiems uh, e, MIP ir DIP produktams. Ir mes norime, kad būtų atsižvelgta į praktinę patirtį tam, kad ga, galima būtų gerai įsiaiškinti iš tikrųjų, kokios tai priemonės, kokios atsiklės pasiteisino, kokios ne. Mes esame tai aptarę su suinteresuotomis su šalimis. Taip pat galvojame apie tai, ką galima būtų daryti tam, kad būtų patobulinta dabartinė sistema. Mes parengėme taip pat ir klausimynus, norėdami įspręsti tam tikras techninės problemas. Tačiau praeitais metais mes supratome, kad geriausia būtų tiesiog pateikti MIP ir DIPTAI reglamentą parlamentui taikomų deleguotų aktų nuostatas. Taigi mes tą ir padarėme, parengėme savo pasiūlymus. Ir pirmiausia, tai yra susijęs su pagrindiniu informaciniu pranešimu, apie kurį jau kalbėjau. Mes e, su, siūlome taip pat pakeisti konsultacijų procesą tam, kad būtų užkirstas kelias dubliavimuisi, nes e, taip e, nepadės mums iš, geriau skleisti informacijos apie riziką. Trumpai noriu pasakyti apie tai, ta, kokias išvadas padarėme po viešųjų konsultacijų. Pirmiausia, suinteresuotosios šalės sutarė, kad dabartiniai veiklos scenarijai šiame pranešimo dokumente neturėtų būti suvok, suvokiami kaip prognozės. Nes gali būti, kad vartotojai būtent taip tai atsižvelgs. Be to reikėtų taip pat suvokti, kad suinteresuotos šalis yra susirūpinusios dėl to, kad kartais ne visuomet tas pranešimas tinkamai atspindim rinkos tendencijas. Ir reikia suprasti, kad, e, ne, e, kad tame pranešime būtų aiškiai nurodyta, kad negalima tam tikromis labai skubomis priemonėmis kartais ištaisyti situacijos rinkoje. Be to, kad kartais, e, kai kalbame apie tam tikrus MIP ir DIP, reikia pavyzdžiui, apie valdomus fondus, reikia taip pat suprasti, kad ir vartotojai, ir pramonės atstovai mano, kad uh, labai svarbu yra pateikti informaciją apie, apie tų produktų naudojimo ankstesnę veiklą. Taip pat daug buvo kalbama apie rezultatus, įvairius rezultatų scenarius. Mes parengėme savo galutinės rekomendacijas ir uh, Po to sulaukėme reakcijos į e, tas rekomendacijas ir nusprendėme, kad šiuo metu nereikėtų teikti labai konkrečių pakeitimų. Tačiau mes manome, kad vis dėlto, norint sumažinti riziką, reikėtų imtis tam tikrų žingsnių priežiūros srityje, tam, kad ne, nebūtų per daug pas, pasitikima dabartiniai paskutinių rezultatų scenarium. Mes Taip pat manome, kad reikia taip pat patobulinti e, nekilnojamo turto investuotojų apsaugą, įtraukiant daugiau informacijos apie jų veiklą. Taip pat reikia užtikrinti, kad jie suvoktų iš tikrųjų, kad visais skaičiai, e, e, kad visus skaičius vis tik reikia vertinti kritiškai. Vasario mėnesį mes taip pat sakėme, kad mes ketiname peržiūrėti MIPRDIP deleguotų, deleguotų aktų reglamentą. Mes norime taip pat a, a, tai darydami atsižvelgti į rezultatus ir informaciją apie kaštus, apie taip pat sandorių sąnaudų apskaičiavimo metodologiją ir mes dar, a, siūlydami šios pasiūlymus atsižvelgsime į savo patirtį be abejo. Ir tais atvejais, kai paaiškės, kad reikės keisti pirmojo likmens MIPD reglamentą, uh, tam, kad galima būtų pasiekti kuo geresnius rezultatus antruoju lygmenį, mes pateiksime savo pakeitimus. Atsižvelgiant, kad reglamento taikymas rytis yra labai plati ir kad mes norime, kad tas praneš, informacinės pranešimas būtų naudingas visiems, mes suprantame, kad gal reikės įvai, taikyti tam tikrą diferenciaciją, kalbant apie konkrečius projektų, produktus. Bet vis tiek reikia užtikrinti, kad juos galima būtų visuomet palyginti. Mes taip pat ketiname išbandyti tą informacinį pranešimą ir jo galimas alternatyvas praktikoje. Mes norime, kad vartotojams būtų lengviau suprasti visą informaciją apie investicinius produktus. Ir uh, norime, kad dabartinė sistema būtų patobulinta per peržiūros procedūrą. Uh, Ir mes pateiksime pasiūlymus parlamentui, kaip galima būtų patobulinti dabartinę sistemą tam, kad informacinis pranešimas būtų kuo labiau naudingas vartotojams. Ir galiausiai mes džiaugiamės tai, kad ketinama MIPDIP reglamentą pakeisti jau šiemet. Ir mes manome, kad reikėtų taip pat atsižvelgti tai, kad būtina nepamiršti tvarkarašio ir nustatyto termino. Ir mes norime, kad MIBDIP taisyklės veiktų, būtų naudingos visiems ir padėtų vartotojams palyginti investicinius projektus ir taip pat, kad būtų užtikrintos vienodos veiklos sąlygos visiems. Dėkoju. Much, uh, Labai ačiū ponui Bernardino, ačiū už tai, kad taip atvirai pasisakėte. Na, iš tikrųjų. Labai to džiaugiamės, o dabar norėčiau suteikti žodį ponui Gertner iš e, FISMA. Prašom. Ačiū. Norėčiau padėkoti už tai, kad mane čia pakvietėte. Norėčiau pakalbėti apie tai, kaip toliau bus įgyvendinamas PRIPS reglamentas. E, komisija remia naujausius pakeitimus susijusius su PRIPS reglamento datomis E, mes turėsime pakankamai laiko reikalingoms korekcijoms antrajame likmenyje atlikti tam, kad PRIPS geriau veiktų. Aš taip pat trumpai pakalbėsiu ir apie ateitį. Tačiau prieš tai dar norėčiau pabrėžti, kad mes visiškai pritarėme Europos parlamentui. Pagrindinis tikslas turėtų e, išlikti. Būt, turėtų būti taip, kad e, reikėtų taikyti tą patį principą ir uh, usits. Uh, Labai svarbu apsaugoti var, e, e, investuotojus. Vis dėlto produktai labai skirtingi ir dėl to e, PRIPS reglamentas labai sudėtingas projektas tiek techninė, tiek ir politinė prasme. Uh, Mes dabar susidarėme su techniniais sunkumais, bet dėl jų neturėtumėm pamiršti pagrindinį tikslą, kurio, kurį norėjome pasiekti. Mūsų nekarta e, buvo sakyta, kad finansų reglamente nereikėtų vadovautis uždarų požiūrių. Į viską reikėtų žvelgti iš investuoto perspektyvos ir prips reglamente būtent tai ir daroma. Uh, Mes neturėtumėm kvestionuoti pagrindinio palyginamumo principo arba reglamento tikslo. Mes turėtumėm ieškoti praktinių sprendimų e, problemams spręsti. Komisijos e, nuomonė reikėtų imtis štai kokių veiksmų. 2019 metais mes turėtumėm e, skirti visą savo energiją tam, kad išspręstumėm antro ligmens problemas. Ponas Bernardino jau kalbėjo apie tai, kad esas jau e, rengė įvairias konsultacijas, aptiko problemų, dabar reikia techninių sprendimų toms problemams išspręsti. E, vienas iš svarbiausių klausimų yra veikimo scenarius. Ir e, PRIPS pagrindinio informacinio pranešimo veiksmingumas Europos parlamente reikėtų e, ieškoti, su Europos parlamentu reikėtų e, ieškoti išeities. Mes nenorėtumėm, kad keliais etapais būtų e, atliekami prips antro ligmens pakeitimai. Ponas Bernardino jau sakė, kad 2019 metais reikės padėti pagrindą USITS ir AIF tam, kad PRIPS būtų galima taikyti jau nuo 2021 metų pabaigos. Taip pat reikės keisti ir RTS e, tam, kad būtų galima atsižvelgti į tos produktus, kurie turi daug opcijų. Taip pat komisija e, norėtų atlikti išsamesnę prips peržiūrą. Mes norėtumėm taikyti laikiną išimti jūsits pagal prips reglamentą. Kai bus susitarta dėl antro ligmens pakeitimų, tuomet bus e, teikiami pasiūlymai e, dėl USITS, tam, kad būtų galima jau teikti USITS kit e, dokumentą iki 2021 metų. Jeigu bus keičiama USITS, tai tos pakeitimus reikės perkelti nacionalinę teisę. Uh, E, tai reiškia, kad dėl RTS pakeitimų reikia susitarti iki kitų metų ir kad kitais metais jau reikės pradėti keisti USITS. Tai yra du svarbus elementai susiję su bendraja PRIPS peržiūra. Taip pat, kaip jau e, nurodyta reglamente, mes atliksime ir kitų elementų peržiūrą ir kai bus baigta peržiūrėti RTS, mes taip pat e, atliksime išsamius tyrimus. Tai nereiškia, kad mes anksčiau. Uh Tai reiškia, kad ko gero neprasminga anksčiau keisti kit e, informacinį e, pranešimą. Taip pat norėčiau e, pritarti ponui Bernardino. Prieš atliekant kažkokius pakeitimus reikia konsultacijų. Na ir galiausiai reikėtų vadovautis platesniu požiūriu, nereikėtų atskirai vertinti PRIPS kits pagrindinio informacinio pranešimo. E, ne tik per PRIPS, bet ir MIFID ir per kitus teisės aktus, pagal kitus teisės aktus turėtų būti informuojami investuotojai. Mums dabar reikia išsiaiškinti, kaip tarpusavėje siejasi tie teisės aktai, kaip būtų galima pagerinti jų tarpusavio sąveiką. Ar investuotojai gauna visą reikalingą informaciją, ar kas nors dubliuojasi, ar metodologijos viena kitą papildo, ar atvirkščiai sukuria sumaištį. Uh, E, šią analizę reikėtų atlikti e, tuo pačiu metu atliekant ir e, PRIPS peržiūrą. Taigi PRIPS reikėtų vertinti platesnėme kontekste. Ačiū uždėmesi. Ačiū abiems kalbėtojams už pasisakymus. Dabar išklausysime MIPP dėrybinės komandos narių. Galbūt ponia Beres galėtų pasisakyti. Ir paskui vėl suteiks, išklausysime kolegų, kitų kolegų. Ačiū. Manau, kad svarbu mums išnagrinėti, kaip vyksta MIPP dokumento nagrinėjimas. Kita vertus komisijos noras, valia apsiriboti deleguotos teisės aktais reiškia, kad juos nagrinės kitos kadencijos parlamentas, tačiau dabar, e, pradedant dis, pasidant diskusijoms, svarbu mums taip pat pasisakyti. E, noriu pakomentuoti visą eilę dalykų. Vis pirma, Sven Gentner minėjo kitus e, svarstomus teisės aktus, kurie rengiami arba kurie yra peržiūrimi ir kurie susijęs su teisės aktu dėl MIPP. Aš klausiausi, bet neišgirdau uh, <clears throat> nuorodos į prospekto direktyvą. Ir noriu, kaip visada, pakartoti, kad reikia gilintis į šį klausimą ir išsiaiškinti, e, ar pasiūlymo dėl prospekto direktyvos e, nereiktų nagrinėti bendrai su pasiūlymu dėl pagrindinės informacijos e, apie investicinį dokumentą pasiūlymą. <clears throat> Svarbiausia rinkoms teikti e, tikslę informaciją ir tokią informaciją suteikti ir mažmeniniams investuotojams. Kapitalų, e, kalbant apie kapitalų rinkas, reikia užtikrinti platesnė prieiga prie jų ir asmenims, kurie nėra profesionalūs investuotojai. Ir todėl informacija teikiama turi būti ne tik aktuali, bet ir turi būti galimybė ją palyginti. Žinau, kad tai nelengva. Žinau, kad ne kiekvieną dieną gauname laiš... Ga, laukiame laiškų iš pensijų fondų, valdytojų, iš kitų finansinių ekspertų ir turi būti galimybė tuos žmonėms teikiamus pasiūlymus palyginti. Toliau noriu pakalbėti apie e, veiklos kriterijus ir, e, ir kaip vertinama jau įvykdyta veikla. Vyksta labai karštos diskusijos šią temą ir kai kurie dalykai iškėja. Vieni teigia, kad e, tai, tai neįmanoma, kiti reikalauja šio aspekto įtraukimo. Kai, ką Jūs apie tai manote? Kaip išvengti klaidinančios informacijos ir kaip e, suteikti visą informaciją, kuri, kur, kuri apimtų ir perspėjimą. Aš ne, nepritariu parlamento patvirtintai pozicijai dėl svarbiausios e, invest, informacijos apie investicijas e, pasiūlymo bei USITS direktyvos. Man atrodo, kad ta pozicija ne, nepagrista. Ir galbūt Europos priežiūros institucijos arba komisija e, galėtų kai ką nuveikti, nes numatytas dviejų metų laikotarpis. Ir galbūt reiktų nelaukti, kol pasibaigs tie du metai ir imtis reikalingų priemonių, nes finansinių rinkų kokybės etiketė E, jų, jų lab, aktualiausias e, veiklos rodiklis ne, neapriektas tų dokumentų, o tai turėtų atsispindėti pasiūlyme dėl svarbiausios e, informacijos apie investicinius produktus. Ponas Benarino kalbėjo apie antro ligmens produktus, gal galite patikslinti, kokiame kon, konkrečiai kontekste tai bus būtina. Toliau, vartotojų situaciją. Mes tikimės, kad va, su vartotojais susiję klausimai bus aptarti ir traukti darybinių e, komandų. Jau sakiau, kad e, prospekto teisės pasiūlymas turi būti e, palyginamas su kitais pasiūlymais. Toliau noriu pabrėžti, kad įstatymų, kuriai norėjo tokio, tokios RTS sistemos, kuri, na, pavyzdžiui, pasiūlyme dėl KID pagrindinės informacijos apie investicinius produktus. Mes laikomės kai, kai kurių kriterijų, bet e, parlamentui, atsiprašau, komisija atrodo tai visiškai nusišvilpti į tą visą reikalą, atsiprašau, kad taip sakau, nes su ponu Gantneriu mūsų santykiai puikus, nes mes atrodo darome viską taip, kad būtų ignoruojami kai kurie kriterijai, ESG kriterijai. Manau, kad tai netitinka e, mūsų komiteto darbo e, dvasios, nes žinome, kad aukšto lygio finansinių, aukšt, finansiniai ekspertai nagrinė šios klausimus taip pat. E, ir tas pasiūlymas dėl svarbiausios informacijos apie investicinį dokumentą turi būti parengtas iki metų pabaigos. Ir tai žinia skirta e, komisijai, nes negalima nuspręsti, kad jau viskas, darbas visas baigtas šioje kadencijoje. Man atrodo, kad mes dar šioje kadencijoje galime kai ką nuveikti. Ačiū per vanš. APP frakcijos vardu Sirpa, sirpa Pietikainen. Ačiū. Noriu padėkoti kalbėtėms už pasisakymus ir reikia susitarti dėl daugybės dalykų. Visų pirma, reikia suderinti visose teisės aktuose e, nuostatas dėl var, informacijos vartotojams. Ačiū per man už tai, kad iškėlėte e, tą prospekto direktyvos klausimas, nes tai yra vis, viso blogo šaltinis. Mm, nes tai taip pat susiję su dėrybomis dėl taksonomijos. Aš prisimenu, kai prasidėjo dėrybos dėl MIPP pasiūlymo, komisija žadėjo pabandyti, ir mes labai pritarė tam, kad MIPP ir kit direktyvos e, numatytų prievalę paprast, tikti paprastai mm, pa, suformuluota grafiškai atvaizduota informacija apie visus investicinius produktus. Aš suprantu techninės, politinės ir kitas kliūtis, kurios e, iškyla, tačiau parlamentas labai vieningai pasisako už būtent tokį požiūrį ir norėčiau, kad komisija taip ir pradėtų dirbti atsižvelgiant tai, kad deramas dėl MIPP ir KID direktyvos. Kitas mano pastebėjimas. Tai veiklos, įvykusios veiklos vertinimas. Žinau, kad komisija puikiai žino, apie ką čia kalbama. Atrodo, kad dauguma mūsų čia esančių yra įsitikinę, kad e, praei, um, veiklos praeitie vertinimas yra informacija reikalinga vartotojui ir vartotojas jos pageidauja. Ir manau, kad priežiūros institucijų pasirinktas požiūris yra neteisingas, nes klaidinanti informacija arba nepatikima informacija yra tie veiksniai, kurie tikrai reiktų vengti žinote, kad buvo kalbėta apie perspėjimo etiketę vertinant veiklą praeitįje, nors tai nebūtinai apsprendžia e, rezultatą ateityje, bet tai kodėl tuomet, tuomet vartotojai, pavyzdžiui, nu, vartotojas gali nusipirktų cigarečių pakelį, ant, kurį, ant kurio yra perspėjimas apie žalą sveikatai. Tai ir yra mm, rezultatai, veiklos rezultatų praeitie vertinimas. Ir netgi galime e, e, teikti, kad, kad rengiant ateities prognozes reikia remtis praeities rodikliais bet e, didesnio aiškumo ar tikrumo tai neužtikrina. Taip pat girdėjome kai kuriuos komentarus ir žinome, kad jeigu produkto rezultatai praeitie e, prasti, tas produktas yra pašalinamas tiesiog. Taigi, tai klausimas, kurį tikrai prašyčiau e, panagrinėti. Toliau ERTS 2. Dar vienas klausimas. Komisija turė, turėtų tikrai eiti priekin šiuo klausimu. Toliau veiksmų aptarimas ir diskusijos. Manau, kad tai tinkamas kelias priekin. Aš pasisakau už pasiūlytą planą. Toliau turėtų galioti laikina išimtis e, dėl USITS, bet manau, kad ateityje tai turėtų būti mm, bendros sistemos dalis. Nereikėtų bandyti pradėti e, mažinti tą teisės akto pasiūlymą arba jį apkramtyti, kad tas modelis taptų nebevertingas. Ačiū, sako pirmininkas. Toliau iš AKR frakcijos atstovų nematau. Jeigu taip, Tuomet Aldė atstovai. Matau, kad ponė Vėrink ką tik atėjo ir rengiasi pasisakyti. Prašau, jeigu esate pasirengusi. Um, to... Dėkoju. Aš norėčiau jūsų paklausti, kiek kad uh, ateityje atliekant vertinimus uh, vertinant e, e, investicinius ir indėlių projektus bus atsižvelgta į e, išsamesnę informaciją, tam, kad galima būtų tikrai gerai vertinti visas galimas rizikas ir kaip o, galima būtų pasimokyti de, atliekant MIP-BIP patikslinimą. Dėkoju Jums už Jūsų klausimą. Dabar pernėme prie žalių. Svenas Gigoldas, prašoma. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš turiu pasakyti, kad aš pritariu e, daugumai pasiūlymų, ypač tam, kas ir pasakė apie da, o, ankstesnius rezultatus. Ir galiu pasakyti, kad bendraudamas su suinteresuotomis šalimis, galiu pasakyti, kad jie nori, kad uh, kad į šią informaciją būtų atsižvelgta per konsultacijas. Ir manęs nestebina tos išvados, kurias jūs padarėt. Kai jūs kalbate su profesionaliaisiais investuotojais, be abejo, jie nori užtikrinti, kad galėtų lengvai gauti tokią informaciją. Tačiau jeigu mes nustatome taisyklės, mes pirmiausia turėtume galvoti apie neprofesionaliuosius investuotojus. Ir jei jūs įtar, uh, įtrauksite perspėjimą dėl ankstesnės veiklos rezultatų, akivaizdu, ką darys normalus žmogus. Normalus žmogus pasakys, a, žiūrėkite, panašu, kad tai yra da, a, tikri skaičiai, taip yra patiktas perspėjimas dėl jų, bet vis tiek mes suprantame, kad vertinant ateities perspektyvas reikia atsižvelgti į pr, a, veiklos rezultatus praeitėje. Todėl siūloma tų jų neįtraukti. Ir da, galia, Todėl į da, tokie produktai nebus patrauklus ir būtent todėl bus investuojama į tuos, kurie praeitėje veikia gerai ir pasiteisino. Bet tai nėra rinkodaros informacija, tai yra viešoji informacija ir aš manau, kad mes turime nusiųsti štai tokią žinią, kad jei jūs investuojate į produktus, kurių vertė yra nežinoma, neteikite informa jokios informacijos, kuri gali de, kažkaip teigiamai uh, pateik, nuteikti investuotojus. Aš manau, kad jeigu mes, jei bus pateikti alternatyvūs scenarijai, alternatyvios galimybės, tai bus gerai, nes tai bus e, parodyta, ko galima tikėtis ateityje. Ir e, todėl aš norėčiau paprašyti komisijos ir jungtinio komiteto. Gal investicinių investuotojų pageidavimas e, gauti prieigą prie da, da, va, praeities veiklos rezultatus galėtų būti patenkintas įtraukiant tą informaciją atskirą duomenų bazę. Aš suprantu, kodėl jie to nori. Bet aš manau, kad mes turime vis tiek už, e, suteikti viešą garantiją, kad e, da, rezultatus apie da, produkto naudojimą ateityje, informacija apie produktų naudojimo e, rezultatus ateity, praeitėje turi būti prieinama visiems. Ir aš pritariu visiems kolegoms, ypač per vauš. Taip, reikia dirbti, reikia tikslinti šį dokumentą ir negalime leisti, kad, kad šis dokumentas būtų sužlugdytas e, įvairių interesų grupių. Dėkoju Svenai. Iš gūjo nieko nematau, kas, norė, kas norėtų pasisakyti. AFDD. Ar kiti kolegos? Kolegos, ar bus kokių nors kitų pastabų ir klausimų? Uh, Ar mūsų kolegos komiteto nariai turėtų kokiu nors pastabu ar pastabu? Ne. Gerai, tuomet. Aš norėčiau paprašyti, kad ir atsakytų klausimas Svenas ir Gabrielis. Bet pirmiausia, gal pats pasakysiu, man atrodo, kad pirmą aš pasakė nepaprastai svarbų dalyką. Jei mes norime, kad kapitalo rinko e, sąjunga būtų prasminga, mes turime užtikrinti, kad būtų apsaugoti visi investuotojai, ypač neprofesionalieji investuotojai jei mes norime iš tikrųjų sukurti kapitalo rink, rinkos sąjunga. Joje turėtų veikti ne tik profesionalus, bet ir neprofesionalus investuotojai. Todėl informacijos klaida, informacijos viešinimas yra nepaprastai svarbus. Dar vienas dalykas. Tam, kad galima būtų veikti tarp, valstyb, tarp valstybinėje erdvėje, reikia turėti bendras pozicijas. Ir todėl vartotojai turi žinoti, kad toje tarp valstybinėje erdvėje taikomas bendras požiūris. Ir todėl mes turime reaguoti proporcingai ir tinkamai tam, kad galima būtų gauti visą vartotojams reikalingą in informaciją. Taigi daug įvairių klausimų Taigi, da, da, informacija, kuri turi būti pateikta pagrindinėme informacijos dokumente, neprofesionalių investuotojų apsauga, terminų klausimas, tvarkaraščių klausimas ir kiti klausimai. Kaip vyks konsultacijos su vartotojais, kaip jos jau vyksta. Ir ką galima būtų pasakyti ne apie de, ne, e, biržinius produktus. Tris minutės turite. Dėkuoju, ponė Pirmininkė, ir dėkuoju Jums visas, už visas pastabas. Mes jas būtinai atsižvelgsime. Dabar labai trumpai norėčiau pakomentuoti užduotus klausimus. Pirmiausia, dėl buvusios veiklos rezultatų. Taip, be abejo, tai yra nepaprastai svarbus, svarbus klausimas. Labai aiškiai norėčiau pasakyti, per konsultacijas Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Kolegos iš visų frakcijų. Šiuo metu kalba ponas Bernardino ir todėl aš norėčiau paprašyti visų norinčių pasikalbėti, išeiti iš salės. Aš suprantu, kad tos uh, tie pokalbiai yra nepaprastai įdomus, bet išeikite iš salės, prašau. Taigi, pirmiausia, dėl veiklos rezultato. Man atrodo, per konsultacijas buvo akivaizdu ir Svenė tai, ką jūs sakėte. Taip be abejo mes žinojome, ką pasakys pramonės šios sektoriaus atstovai, atvirai galime tai pasakyti. Aš da, suprantu, da, apie ką jūs kalbėjote, kad reikės ties atsargiai, bet mes labai aiškiai supratome iš gautų vartotojų apsaug, teisų apsaugos ir neprofesionalių investuotojų apsaugos organizacijų atstovų, kad da, geriausios veiklos rezultatų parodimas jiems yra nepaprastai svarbus. Mes į tai atsižvelgsime. Aš asmeniškai manau, kad informacija apie buvusius veiklos rezultatus, jei ji yra pateikiama standartizuotai, jei ji yra aiškiai apibriešta, aš manau, kad ji yra ge gera, bet be abejo. Ji turėtų būti pateikiama da, da, su tam tikromis išlygomis, tinkamomis išlygomis. Aš nežinau, kad jūs man nepritarėte, bet būtent todėl ir vyksta ši diskusija Be to, mes neturime ateities rezultatų vertinimo metodologijos. Ir labai sunku yra iš tikrųjų nu, pateikti labai patikimas ateities veiklos prognozes. Ir tą problemą mes matome, da, taikydami dabartinę sistemą. Aš manau, kad čia dar galima būtų ką nors padaryti. Aš manau, kad taip, reikia da, išbandyti produktus konkrečius tam, kad iš tikrųjų suvoktume, kas pasiteisina, kas ne. Uh, E, toliau, jūcit išlyga, aš pritariu tam, ką sakė Pervauš ir kiti. Taip, iš tikrųjų, mes turime šią spragą užpildyti kuo skubiau, nes e, ne tik vartotojai nesupranta, kodėl yra du skirtingi dokumentai, bet e, tai šis klausimas yra susijęs ir su vienodomis sąlygomis visiems. MIPDIP dokumentas yra skirtas tam, kad visu, visiems. Uh, produktams būtų taikomos vienodos taisyklės. Tačiau mes matome, kad MIPDIP taikomos vienos taisyklės, o savišopos fondams taikomos uh, uh, kitokio, kitokios taisyklės. Toliau sąnaudų, informacijos apie sąnaudas e, pateikimas. Mes suprantame, kad vartotojams dar sunku suprasti iš tikrųjų, ką ta informacija reiškia, taigi šiuo klausimu dirbsime. Toliau dėl sandorių sąnaudų mes suprantame, kad tam tikrais atvejais, taikant dabartinį metodologiją, pasiekėme netinkami rezultatai. Mes esame įsitikinę, kad taip yra dėl to, kad ne visuomet tinkamai taikoma yra ta metodologija. Ir, bet kartu suprantame, kad tą metodologiją dar galima būtų gal patikslinti, patobulinti, ypač kai kalba eina apie tą turtą, kuris nėra labai likvidus ir jo nėra prekiaujama rinkoje. Dėl ASGS pervaušas iš tikrųjų tai labai yra svarbus klausimas. Jei teikėjas teik, e, sukuria produktą, kuriame yra, yra ASG tikslas, jis turi tą pasakyti. Tai jau yra numatyta taisyklėse. Mes pateikėme pasiūlymą komisijai dėl to, kok, kaip viskas turi būti suformuluota. Ir kiek aš suprantu, komisija nori da, į tai da, atsižvelgti, galvodama apie platesnį kontekstą. Aš asmeniškai manau, kad šiuo metu da, darbas, kuris vyksta dėl taksonomijos, tai, kas daroma taip pat e, e, ekologinio žymėjimo srityje. Visas tas darbas turėtų būti mums naudingas, nes žymėjimas turėtų būti aiškesnis. Uh, Tai būtų labai naudinga vartotojams. Toliau. Kapitalo rinkų sąjunga ir rizika, su kuria susiduria investuotojai. Tai, Brian, aš visiškai pritariu tam, ką jūs sakėte. Jei mes norime iš tikrųjų kurti tai labai tikrą kapitalo rinkų sąjungą, da, Europoje turime labiau rūpintis e, vartotojai ir visais investuotojai. Ir būtent todėl mes ir pateikime pasiūlymą dėl PEP e mes norime kad e, ta, tas pagrindinis informacinis dokumentas skirtas PEP iš tikrųjų būtų labai naudingas. Nes viena iš problemų su MIP ir DIP yra ta, kad čia kalba eina apie labai įvairius uh, investicinius projektus. Tai yra ir pensiniai produktai, ir galaikio, trumpalaikio investavimo produktai. Ir uh, Todėl mes manome, kad informaciją reikia teikti atsižvelgiant į jų visus ypatumus, nepamirštant be abejo bendrą mūsų tikslą užtikrinti, kad visus tuos produktus galima būtų tinkamai palyginti. Labai ačiū, Gabriel. Esu tikras, kad kolega iš komisijos atsakysi kai kurios klausimus. Taip, iš tikrųjų, kalbėsiu trumpai, nekažin ką galėčiau pridurti dėl SG. E, kaip jau bandžiau paaiškinti, mes turėtumėm dirbti palaipsniui. Uh, Mes e, pateikėme pasiūlymą e, dėl e, atskly, informacijos atskleidimo reglamento, dabar dirbame taksonomijos rytyje. Taip, iš tikrųjų, galime dirbti mes tikrai e, norėtumėm, kad darbai dėl šių teisės aktų nesidubliuotų. Mes norime bendrame kontekste vertinti abu šiuos teisės aktus. Mes turėtumėm saugoti investuotą, mes turime jį informuoti, jis turi žinoti, kas atsitiks, jeigu jis įsigys vieną ar kitą produktą. Uh, Na ir mes norime išsiaiškinti, ar visa sistema veikia sklandžiai, ne vienas tos sistemos elementas neturėtų būti vertinamas atskirai, izoliuotai. Reikia vertinti bendrą vaizdą, bet e, dėja, na, tam reikia uh, laiko. Uh, Dabar dėl informacijos atskleidimo kaštų, veiksmingumo, manau, kad čia dar nemažai galima padirbėti, ypač, kaip sakė ESA, ypač draudimo srityje dar nemažai spragų, jas e, e, galima užkamšyti e, vadovaujantis PRIPS arba, arba MIP DIP, bet dėja šiuo metu mes dar neturime visos reikalingos informacijos. Dabar dėl veiksmingumo kartu su ESAS mes ieškome e, sprendimų. Pirmame ligmenyje reikėtų atsižvelgti ne tik e, veiksmingumą praeitie, mes galime e, kalbėti apie abiejų dviejų, abiejų ligmenų, apie, apie abu lygmenis iš karto. Vis dėlto reikėtų uh, galvoti apie to paties formato dokumentus, informacinius dokumentus produktams, tam, kad jos būtų galima palyginti. Labai ačiū, ačiū visiems. Na, iš tikrųjų, labai svarbus klausimai reikėtų e, įvertinti, ką mes pasiekėme su PRIPS per šią kadenciją, ką galime išmokti. E, tai turėtų praversti ir ateityje. Na, iš tikrųjų ir kitą kadenciją e, Europos parlamentas daug dirb šioje srityje ir jūsų patirties mums labai reikės. Labai ačiū, džiaugiuosi, kad įvyko e, šios diskusijos šį rytą, netrukus prasidės balsavimas po minutės. Ir dar noriu informuoti, kad E, kol kas e, salė yra tik tais kolegos iš ekon komiteto, paskui dar ateis ir kolegos iš biudžeto komiteto. So, let's go to a test. Let's... Dabar pabandykime balsuoti. Pradedame balsuoti. Just for econ members, not... Balsuoja tik ekon komiteto nariai, biudžeto komiteto nariai nebalsuoja. Yes, but the only econ members can vote. Dabar gali balsuoti tik ekon komiteto nariai, o kolegos iš biudžeto komiteto gali į mus žiūrėti. Oh, yeah, but I mean, that's always the position. So how are we on numbers? The machine will tell if there's too many, so you close the vote. So we're going to close the vote. Baigiame balsuoti. It's related. It's okay. It's okay. Are we okay? So we can proceed? Yes. Okay, let's proceed. Viskas gerai, tęskime darbą. Iš viso reikės balsuoti dėl keturių klausimų. E, neprieštaravimo e, procedūra visų pirma emir ir e, pareiškimo neprieštaravimo tvirtinimas. Aš norėčiau pasiūlyti balsuoti kartu dėl pirmo ir antro paragrafo, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dabar balsuokime dėl e, nurodomųjų dalių nuo pirmos iki septintos, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dabar balsuokime dėl A ir B konstatuojamųjų dalių. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dabar baigiamasis balsavimas dėl viso rezoliucijos projekto. Vardinis balsavimas prasideda, prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. 42 už, niekas neprieštaravo, 5 susilaikė. Kitas klausimas. E, toliau SFT e, iš anksto pareiškimo neprieštaravimo tvirtinimas. Aš siūlau iš karto balsuoti dėl pirmų paragrafų, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dabar balsuokime dėl pirmos septintos nurodomųjų dalių. Ar pritarėte, kad balsuosime vienu ipu dėl visų septynių dalių? Taigi balsuokime, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. Dabar A ir B konstatamosios dalis. Balsuosime dėl jų abiejų iš karto, jeigu pritarėte. Tai ir balsuokime, kas už, kas prieš, Pervonš, ar jūs pritarėte ar nepritarėte? Pritarėte, kas susilaiko, kas. Taigi pritarta, o dabar balsuokime dėl viso teksto, pradedame balsuoti. Vienu balsu iš APP e frakcijos per daug. Dviem balsais per, per daug, aš savo balsą atsiemu, vis tiek vienu balsu per daug. Dabar gerai, baigiame balsuoti. Okay. 44. 44 už, niekas neprieštaravo, 6 susilaikė. Eikime prie trečio klausimo dėl iš anksto pareiškimo neprieštaravimo tvirtinimo. Pirmas ir antras paragrafai, kas už MR neprieštarimo procedūra, kas už pirmą antrą paragrafą, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Toliau pirma septinta nurodomosios dalis, kas už jas, kas prieš, kas susilaiko pritarta. A ir B konstatuojamosios dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dabar vardinis balsavimas, baigiamasis balsavimas, pradedame balsuoti. Vienu balsu iš EPP per daug, jau dviem balsais per daug. Fantastiška. Gerai, dabar baigiame balsuoti. 45 už, niekas neprieštaravo, 7 susilaikė. Na ir MIFID e, procedūra dėl iš anksto pareiškimo neprieštaravimo tvirtinimas, kas už pirmą antrą paragrafą, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. Toliau pirmą septintą nurodomosios dalys, kas už, kas prieš kas susilaiko, pritarta. A ir B konstatuojamosios dalys, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Na, o dabar e, baigiamasis balsavimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. E Vienu balsu iš EPP frakcijos per daug fantastiškas Rezultatas - puikiai dalyvaujate posėdėje, 45 už, niekas neprieštaravo, šeši susilaikė. Labai ačiū kolegos už bendradarbiavimą. Dabar skelbiu vienos minutės per traukėlę tam, kad ir kiti kolegos iš biudžeto komiteto galėtų įeiti į salę. Thank you.